Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 2000. Skelbiu apie sesijos pradžią, sesijos, kuri bus, sus, buvo sustabdyta šių metų kovo 24 dieną. 23-24 kovo posėdžių protokolai yra jums išplatinti. Ar kas nors, ką nors norite pasakyti dėl protokolo? Jeigu ne, tai tuomet laikome, kad jie patvirtinti. Norėčiau padaryti keletą pranešimų. Balandžio 26 minėsime Černobilio avarijos 25-asias metnes. Tai yra e, viena iš didžiausių nelaimių brandolinių. Po 25 metų prisiminsime tuos, kurie neteko gyvybių ar kenčia dar branduolinės nelaimės pasiekmes. Sovietų valdžia informaciją slėpė apie šią avariją nuo žmonių ir nuo viso pasaulio. Dėl to Buvo labai sunku kovoti su šios avarijos pasiekmėmis. Vėliau Černobilis tapo pavyzdžių bendradarbiaujant tarptautiniai bendruomeniai. Prisiminame Černobilio įvykius ir galvojame apie Japonijos žmonės, kurie taip pat išgyvena pasiekmes po tsunamio ir po avarijos Fukushimos brandolinėje jėgainėje. Dar viena skausminga žinia. 96 žmonės žuvo pernai Smolenske, įskaitant Lenkijos prezidentą ir 18 parlamento narių. Vienas iš jų buvo kandidatas į Europos parlamento narius. Dauguma iš žuvusių buvo aukšti Lenkijos valstybės pareigūnai, dauguma buvo parlamentarams, jums žinomi, pažįstami ir aš taip pat pažinau labai daug tų žmonių. Iki šiol nežinome, kokios avarijos priežastys, laukiame papildomos informacijos. Ir gedime kartu su žuvusių artimaisiais. Europos parlamentui kelia nerima tai, kad JAV aukščiausiasis teismas atmetė pono Troy Daviso prašymą atidėti mirties bausmės vykdymą. JAV, e, Džordžijos valstijos valdžia prašoma sušvelninti pono Deiviso bausmę, pakeisti mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos. Mums taip pat dėlį nerima kelia įvykiai dramblio kaulo krante. Užuot atnešę taiką ir klėstėjimą prezidento rinkimai šioje šalyje sukūrė baimės atmosferą, smurtą. E, Loren Bagbo turėtų atsisakyti valdžios, perduoti valdžią naujam, naujai išrinktam prezidentui. Reikia, kad baigtųsi smurtas prieš civilius ir tarptautinė bendruomenė turi daryti viską, ką gali, kad nutrauktų žudinės ir kad būtų nubausti tie, kurie atsakingi už vykdomus nusikaltimus. Europos parlamentas darys viską, ką gali, kad užtikrintų, jog taip ir būtų. E, taip pat prisimenu savo pažadą informuoti jūs apie korupcijos atvejį, su kuriuo susiję kai kurie Europos parlamento nariai. Ketvirtadienį po pirmininkų sueigos jums buvo išsiuntinėtas mano laiškas, kuriame buvo plačiau paaiškinta apie problemą. Mes imamės ryštingų žingsnių ir ketiname parengti Elksenos kodeksą interesų grupėms bei lobistams, taip pat ir Europos parlamento nariams. Šį vakarą pusę septintos susitiks biuras, kalbėsime apie šį dalyką ir spręsime, kaip elgtis toliau. Ponas Nikolsonas paprašė žodžio. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Jums leidus aš norėčiau priminti jums apie žudinės Airijoje praeitą šeštadienį. Jaunas policininkas buvo nužudytas, vykdamas, kai jis buvo pakeliu į darbą. Jis